prašau žodžio, dabar e, Ellen Smith pranešimas, kurio pavadinimas Hongkongas 20 metų po perdavimo. Pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, džiaugiuosi galėdamas trumpai pristatyti šį e, pranešimą šiuo vėliu metu. Aš manau, kad tai yra geriausias pavyzdys, kaip e, veiksmingai veikia parlamentas ir kaip ES kūrė pridedamąją vertę. Mes dabar galime pasinaudoti istoriniais valstybių narių ryšiais tam, kad galėtume e, skatinti vertybėmis grindžiamą politiką e, užsienyje. Asmeniškai noriu pasakyti, kad man tai yra didžiulė tragedija kuomet ES pradeda vienu balsu kalbėti tarptautinės politikos kontekste, Junktinė karalystė nusprendžia pasitraukti iš ES, tačiau galiu Jūs patikinti, kad e, mano šalis Škotija ir toliau palaikys ryšius su ES. Mes vertiname dabar, kaip pasikeitė padėtis Hongkonge praėjus 20 metų po gražinimo, perdavimo Hongkongo E, Kinija ir kaip yra laikomasi e, e, požiūrio viena šalis dvi sistemos. Hongkongas yra labai svarbi sudėdamoji es Kinijos dialogo dalis. Turiu pasakyti, kad Hongkongas puikia vieta, tačiau ne viskas ten yra puiku, nes principo viena šalis dvi sistemos nesilaikoma mes dėl to pareiškime savo susirūpinimą, ne kritiką, bet susirūpinimą Taigi, manau, kad ateitie turime tam skirti pakankamai dėmesio ir P e, pastraipą apie tai kalbama, T pastraipą taip pat kalbama būtinybę paremti pilietinę visuomenę Hongkonge, nes e, pilietinės visuomenės organizacijoms Hongkonge dirbti tampa vis sunkiau, jie siekia mūsų e, paramos, taip pat mes uh, uh, siūlome glaudesnį bendradarbiavimą ir pritariu guoja e, pakeitimams siūlomiems dėl būtinybės stiprinti bendradarbiavimą, kovojant su pinigų plovimu, organizuotų nusikalstamumu ir mokesčių e, mokestinių sukčiavimų. Noriu padėkoti taip pat visiems, kurie padėjo renkti šį pranešimą, mūsų sekretariatui ir tikiuosi, kad parlamento nariai e, jam pritars. Ačiū, dabar steiksiu žodį ponui Andriukaičiu, kad jis pasidalintų su mumis savo mintimis. Dėkoju, pane pirmininkė. Hongkongas yra vienas iš didžiausių e, partnerių prekybos rytyje, ketvirtasis partneris prekybos paslaugomis rytyje, daugiau negu 4000 ES įmonių veikia Hongkonge. Europos Sąjunga yra antra pagal dydį Hongkongo prekybos partnerė po Kinijos. Ir Ir, ir reikia pasakyti, kad ponas Dombrovskis prieš keletą dienų ten lankėsi. Mes Karinlan taip pat pakvietėme aplankyti mus Briuselėje kuo greičiau. Mums rūpi Hongkongo situacija. Žinome, kad tai yra autonominis regionas ir kad tai yra sėkmingai veikintis regionas. Hongkongo žmonės dabar norėtų, kad būtų gyvendinta rinkimų reforma ir kad galėtų patys pasirinkti uh, kas jiems vadovaus, kas sudarys teisės aktų leidžiamąją tarybą ir vykdomąją tarybą. Kaip žinia, vienos šalies ir dviejų sistemų principas dabar patiria tam tikrą spaudimą. Teisinės valstybės principai ir teisinė nepriklausomybė yra kvestionuojama. Rinkimų reformos įgyvendinimas buvo atidėtas. Be viso to mes nepamiršome penkių leidėjų pavyzdžių, kurie dingo 2015 metais. Mes manome, kad tai yra didžiulis iššūkis e, nuo pat 2007 metų. Ir tai nėra kažkoks pavienis atvejis. Yra pateiktos rekomendacijos, pagal kurias plėtosime dvišalį dialogą su Hongkongu. E, struktūrinis dialogas paskutinį kartą įvyko gal prieš mėnesį su Hongkongo partneriais. Mes dažniausiai pabrėžėme to dialogo metu, kad vienos šalies dviejų sistemų principas yra esminis dalykas tam, kad Hongkongas būtų klestintis regionas. Tai taip pat svarbu ir Kinijai, kad ji galėtų pati e, klestėti ir ekonomiškai ir politiškai aukti. Jis ne tik ekonominiai santykiai tampa vis uh, intensyvesni, saugumo klausimai taip pat tampa vis aktualesni. Dialogas yra atviras, mūsų siunčiamas signalas kinų partneriams yra aiškus. Svarbu, kad būtų sakytas vieno šalies dviejų sistemų principas, mes bandom išaiškinti, kad tai yra ir Kinijos geriausias interesas. E, tikėkime, kad galiausiai viskas taip ir bus sugyvendinta. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar pradėsime diskusiją. Pone Dubravka kalbės EPP vardu. Žodis jums, gerbiama kolegė. Norėčiau padėkoti Elinui Smithui už e, bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą ir už e, abipusę paramą. Mes pateikime rekomendacijas komisijai tarybai vyriausiai įgaliotiniai, todėl noriu pabrėžti, kad savo pranešime mes teigiame, jog Hongkongas yra svarbus ES priekybos partneris ir mes e, visapuškai remiame Hongkongo autonomiją ir principo viena šalis dvi sistemos taikymą. Ir tas principas buvo užfiksuotas bendroje Junktinės karalystės ir Kinijos deklaracijoje prieš 20 metų perdodant Hongkongą. ES turėtų suteikti savo parmą visiems prekybos partneriams. Mes turime siekti ir žinome, kad Hongkonge vadovaujamasi teisės viršinės principų yra laikomasi piliečių žmogaus teisų. Šio pranešimu mes pareikšime taip pat ir savo paramą Hongkongo žmonėms, nes mūsų siekis yra liberalizuoti visą Kinijos visuomenę, gerbėme Hongkongo autonomiją, yra svarbi mūsų ateities tarpusio santykiams su Kinija, todėl ES e, turėtų ir čia savo paramą aiškiai pareikšti. Kalbant apie būsimą rinkimų sistemos reformą, e, būsimie rinkimai privalo vykti demokratiškai ir skaidriai, tačiau turime e, stiprinti dvišalį dialogą su Kinija, už tai balsavome ir atitinkamai konstitucinių reikalų, užsienio reikalų komitete. Tikiuosi, kad rytoj patvirtinsime šį pranešimą. Dabar kalbės ponas Pitsula Europos Liaus partijos frakcijos vardu dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjų už puikų bendradarbiavimą. Šis pranešimas yra svarbus žingsnis stiprinant bendradarbiavimą su Hongkongu. Praėjo 20 metų ir principas viena šalis dvi sistemos yra mūsų tarpusio santykių pagrindas. Hongkongas svarbus es priekybos partneris, tačiau turime glaudžiau bendradarbiauti įgyvendami švietimo ir mokslinio tyrimų programas. Kalbant apie padėtį Hongkonge, tai matome, kaip Pekinas kišasi į e, e, Hongkongo gyvenimą, bandydamas apriboti žurnalistų teisės, žodžio laisvę. Kai kurie reikalauja Hongkongo nepriklausomybės, oficialėjas politika yra grįžima principo viena Kinė dvi sistemas. Aš noriu atkreipti dėmesį į dar vieną problemą, tai yra mokesčių slėpimas, mokestinis sukčiavimas. Palaikau kreipimasi į Hongkongo vyriausybę, kad pastaroji imtųsi priemonių prieš tas įmonės, kurios įsteigusi savo stovybės šiame mieste ir taiko tokią nesažiningą praktiką. Ačiū dabar kalbės pons Belder. Ačiū ponė pirmininkė. Ruošiantis diskusijai aš perskaičiau vieno žurnalisto gyvenančio Hongkonge knygą e, esė E, kurios pavadinimas Hongkongo mm, protestai. E, šioje knygoje jis puikiai atspindi e, ir parodo, kaip Kinija nesilaiko principo viena valstybė. Dvi sistemos ir kolega Smith į, tai, į šią problemą taip pat atkreipė dėmesį savo pranešime. Aš pagėdaučiau kad šios diskusijos ir šis pranešimas e, e, reikštų mūsų paramą kovotojams už demokratiją ir pagrindinės žmogaus teisės Hongkonge. Ačiū uždėmesi. Toliau kalbės Martin Šerivan vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Aš laikausi nuomonės, kad mes e, galime tik tai atvirai vertinti sudėtingą situaciją Hongkongė. E. Turime pripažinti vieną vertus principą viena šalis, dvi sistemos, kitą vertus pareikšti ir pakankamai kritikos Hongkongo elito vykdomai regioniniai ir tarptautiniai e, politikai, dėl kurios Hongkongo visuomenė yra didžiulis turtinis atotrukis. Hongkongo žmonės kenčia nuo e, didelio masto krizės būsto rinkoje, žmonės e, tiesiog net to žodžio prasme gyvena narvuose, Vokietijos žiniasklaidoje apie tai buvo pasirodę atitinkami rezultatai. E, taip pat Hongkongas yra tapęs tikrą mokesčių pelkę, tai nors oficialiai neįtrauktas į mokesčių oazių sąrašą. Taigi ES, jeigu nori ir toliau išlikti tarpininkė e, žmogaus teisų stiprinimo srityje turėtų pasirinkti e, kitokią padėties Hongkongę e, vertinimo metodiką. Dabartiniam pranešimui mes negalime pritarti. Žodis vėl suteikiamas komisijos nariu Andrikaičiui, apibendrinti diskusiją komisijos vardu. Pasakymą pagal pasiūlymą, prašau žodžio, nebūtų. Dėkoju, ponia pirmininkė. Iš tiesų, pasikeitimas nuomonėmis buvo labai įdomus ponios Federika Mogherini, komisijos vicepirmininkės vardu, noriu padėkoti pranešėjui už puikų darbą. Ačiū už pasisakymus garbiems Europos parlamento nariams. Iš tos diskusijos galime padaryti išvadą, kad visi vienodai vertiname Hongkongo autonomijos klausimą. Mes pasisakome už principą viena šalis, dvi sistemos. Santykiai tarp ES ir Hongkongo auga. Dabar apimama ne tik prekyba ir ekonomika, bet ir muitinis bendradarbiavimas, inovacijų ir technologijos rytis, konkurencija, maisto saugumas, aplinkos sauga ir švietimas, visos tos rytis. ES įmonės vaidina esminį vaidmenį teikdamos mažmeninės prekybos paslaugas, logistikos paslaugas, prekybos paslaugos, jos gyvybiškai svarbius Hongkongui. E, Hongkongas tengiasi kurti efektyvę verslo aplinką, ten dėgiami aukšti standartai, nediskriminavimas, ekonominė laisvė, tikimės, kad tie principai ateitie bus išlaikyti. Mes e, norėtume pasakyti dar kartą, kad Europos komisija labai vertina Europos parlamento vaidmenį išlaikant šį svarbų klausimą tarptautinėje darbo atvarkėje. Ačiū. Dėkoju ponui Andriukaičiui, sako pirmininkė, ir apibendrinti diskusiją, suteiksime žodį ponui Smith. E, galiu apibendrinti labai trumpai. Daug darbo buvo atlikta šiuo klausimu iki plenarinės sesijos ir tikiuosi, kad balsuojant rytoj bus surinkta solidi balsų dauguma šitam pranešimui patvirtinti. Svarbu, kad būtų priimtas subalansuotas tekstas ir ačiū visiems kolegoms už e, glaudų bendradarbiavimą. Dėkoju sako pirmininkė, užglausta ir aišku pasisakymą ir išvadas.